šios rekomendacijos. Toliau perėdami prie klausimų, klausimų kuriuos bus atsakoma žodžiu. Šį klausimą yra susijęs su ES ekonomikos augimu. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį e, klausimų autoriams. Pirmasis yra ponas Haberis. Ačiū, panė Panikė, man labai malonu yra užduoti šį klausimą ir aš džiaugiuosi, kad būtent mano frakcija e, ėmėsi vadovaujamo vadmens. Mūsų frakcija pirmoji pateikė šį klausimą ir tai įrodo, jog mes manome, kad labai svarbu yra turėti tinkamą augimą skatinantį politiką. Mums būtina kurti tikras darbo vietas dabar ir kurti jas taip, kad kad mūsų e, įmonės nesusidurtų dar su didesnė e, našta. Aš turiu tik dvi minutės ir todėl norėčiau kreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Aš manau, kad mes turime nemažai puikių galimybių Europos bendroje rinkoje ir panas Kriosmans e, palaiko mano nuomonę. Ir aš manau, kad būtent čia mes galime ieškoti tikrai naujų galimybių, kurti naujas darbo vietas ir padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Iš patirties žinome, kad būtent tos įmonės kūrė daugiau darbo vietų nei e, bet kokios kitos bendrovės. Reikia suteikti naujų galimybių e, verslų, reikia paaiškinti verslininkams, kaip jie galėtų pradėti veiklą kitose šalise. Bet kolegos, daugybė vyriausybė nenori imtis šių veiksmų, e, jos nesinaudoja turimomis priemonėmis. Ir dar vienas dalykas apie skaitmeninę bendrąją rinką. Kiekvieną savaitę aš gaunu kokį nors pranešimą apie tai, kaip svarbu yra investuoti į skaitmeninės technologijas ir skaitmeninę infrastruktūrą. Ir aš dėkuoju ponė Rėding už jos e, įnašą į šį darbą. Ji tikrai nemažai patirbėjo, kai buvo, ji buvo atsakinga už e, komunikacijas. Mes turime sustiprinti tai investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą. Tai yra dar viena sritis mūsų ekonomikoje, kur mes galime rasti naujų galimybių. Naujaisiais duomenimis ES turi didžiulį elektroninės priekybos potencialą ir turime jį išnaudoti. Taigi, kolegos, turime nemažai galimybių ir turime reikiamų priemonių jomis pasinaudoti. Kodėl mes ne, nereikalaujame, kad mūsų vyriausybės, padedami komisijos, pasinaudotų visomis šiomis priemonėmis tam, kad sukurtų naujas darbo vietas ir paskatintų augimą? Ačiū, kolegai Harbour. Toliau. Tomas Handel. Herr Präsident, recht herzlichen Dank. Äh, Ačiū pirmininkė ponios ir ponai, jau daug metų stebime taikomą griežtą taupimo politiką, kuri kenkia mūsų piliečiams. Matome ir recesijos padarinius, vėl toliau grimstame į recesiją ir akivaizdu, kad uh, Nesuprantama yra, kad reikia pasirūpinti, kad būtų pinigų žmonėms atlyginimams išmokėti, kad būtų galima užtikrinti ekonomikos augimą ir užimtumą. Tai yra svarbiausia. Tačiau auga įtarimų, kad vien pats augimas nieko nepasieks ir galbūt reikia tas taupimo politikas mažinti. Uh, augimas yra ne vien tik tai gražus burbulas, kuris daug ką žada. Mums reikia realių programų su tikru turiniu, bet pasirodo, kad mes nepasimokėme iš patirties. Štai komisijos darbo programa 2013 metams sako, kad dėl socialiai pritaikytos rinkos ekonomikos galėsime užsitikrinti konkurencinius pranašumus ir užtikrinti, kad būtumėm e, pramoninės revoliucijos priešakinėse linijose. Pone ir ponai, tai nereiškia nieko kito, kaip tik tai socialinių sąlygų mažinimo. Uh, kad didžiosioms įmonėms ir pramoniai tik tai būtų e, padedama e, kovoti su tarptautinė konkurencija, tačiau darbuotojų teisės bus dar labiau mažinamos ir karpinamos apkarpomos. Vietoj to mums reikia tikro Europos ateities plano, kuris kurtų darbo vietas, e, darbo vietas, kuriuose galėtum dirbdamas nebebūti skurde, kad žmonių gyvenimo kokybė pagerėtų. Tai yra, reikia atsisakyti nuo konkurencingumo grindžiamos Europos prie solidarumu grindžiamos Europos. Pažiūrėkime į einamosios sąskaitos disbalansą, perviršius, visą tą politiką. Reikia užtikrinti, kad mokesčio politika būtų teisinga, kad turtingieji įneštų daugiau į bendrą katlą, kad uh, būtų daugiau galimybių Europoje ir pramonės. Politika Europoje turi kurti darbo vietas per uh, priemonės kovoti su klimato kaita. Uh, Vokietijos čia pasiūlė maršalo planą Ir mums tai tikrai yra labai priimtinas dalykas. Aš tikiuosi, kad ir komisija atsižvelgs į tai. tai iš tikrųjų, pramoninė revoliucija gali būti vertinga tik tuomet, jeigu žmonėms bus siūloma gera ateitis, o nebus prikemšamos kažkieno kišenės. Todėl mes čia Europos parlamente turim tvirtai imtis iniciatyvą šią klausimą. Ačiū ponui Hendel. Dabar ponė Fereira. Trim minutėms. Dient. Ačiū pirmininkė. Pažvelkime į ES ekonominę situaciją, ekonominę monetarinę padėtį 2013 metų planus. Matome, kad yra tik tai stengiamasi savo idėjas prastumti, bet tai neduos nieko gero. Nuo 2010 metų konsolidacijos disciplinos politikos yra taikomos labai griežtai ir, ir labai trapiose ekonomikose. Ir štai turime rezultatą. Pažiūrėkime, kokios yra prognozės. Uh, 0,7 procento, procento augimas turėjo būti 2010 Graikijoje, tačiau iš tikrųjų buvo 6,9 procentų recesija. Ir tai, ką Trojka pasakė, 0,07 um, procentų, vietoj 0,07 procentų augimo, kuris turėjo būti 2011 metais, mes turėjome 0,17 procentų mm, mažėjimą. Ir Pažiūrėkime, yra valstybėse, kai kuriuose ir, ir perviršis, yra kai kuriuose valstybėse o, baisus deficitai, kurie iš tikrųjų primesti toms valstybėms ir tos griežto taupimo priemonės yra pernelyg didelės, pernelyg griežtos ir trukdo valstybėms žengti į priekį. 0,6 procento visoje bendryjoje. Man atrodo, kad iš tikrųjų bus 0,01 e, procento, gal ir bus minus 0,1 procento, ar gal minus 0,6 procento. Iš tikrųjų prognozijas visiškai nepasiteisina, e, žmonės, ypač jaunimas, ne, nebetiki niekuo, turime mm, visiškai pakeisti e, diskusijų terminologiją. Iš tikrųjų nebegali būti taip, kad kai kurie kenčia, o kitiem gerai, mes turime atsižvelgti į rezultatus ir padaryti tinkamas išvadas. Kai na kalba apie biudžeto konsolidavimą, visą architektūrą reikia peržiūrėti. Konsolidavimo, biudžeto konsolidavimo terminai turi būti daug ilgesni Turime, aišku, reikia mums tų priemonių, tačiau mes turime būti realistais. Reikia užtikrinti tinkamas palūkanų normas, negalime leisti, kad pelnas susišluotų tie, kurie turi užtikrinti priežiūrą mes turime mažinti naštą žmonėms. Ir manau, būtent tai turime padaryti Europoje šiandien mes. Turime pripažinti, kad uh, visi tie kreditai neduoda naudos realiai ekonomikai ir, ir pramoninė politika visiškai netinkama mums ir išorės politikos yra visiškai kitokios, kurie, kurie būtų atsižvelgta į globalizaciją mūsų pasaulyje. Ir turi būti visą tai padaryta, išvengiant per nelik didelės naštos užkrovimo tiem žmonėm, kurie tikrai to nenusipelno. Uh, Iš tikrųjų, dabar visą politiką tik tai stengiamas pateisinti visą tai, kas iki šiol padaryta, tačiau mes turime elgtis visiškai kitaip. Nėra užimtumo perspektyvų, nėra iš vis tokių ateities perspektyvų, mes turime iš esmės pakeisti situaciją. Dėkoju. Dabar ponas Kreutzmann. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė Reding. Malcolm Haba yra teisus. Skaitmeninė rinka sukuria didžiulės galimybės kurti darbo vietas mažų ir vidutinio dydžio įmonių sektoriuje. Todėl mes turėtume mažinti biurokratiją, ypač tenkančią e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mums reikalingas Europos ekonomikos augimo paktas. Europos investicijų bankas galėtų padaryti savo indėlį, tačiau šiam bankui reikalingi būtini finansiniai ištekliai. Pone Hendel, mums nereikia klasių kovos. Mums reikia padaryti Europos darbo rinką lankstesnę. Turime daugybę galimybių. Jaunimo nedarbas Ispanijoje 50 procentų, 20 procentų Prancūzijoje, Vokietijoje Dažnai žmonės neramino dėl, nesiramino dėl to, kad žmonės atvyks ir perima jų darbo vietas. Mes turime pagalvoti, kokie yra poreikiai. Yra daug galimybių kurti darbo vietas, išlaikyti esamas darbo vietas ir užkirsti kelią nedarbo augimui. Ir tai yra kur kas svarbiau, nei kad mojuoti klasių kovos vėliavą. Profesinės sąjungos taip pat gali padaryti vertingą indėlį. Mes turime investuoti į infrastruktūros projektus į energetikos, transporto, telekomunikacijų tinklus. Visa tai yra labai svarbu. Beje, ir privačiojo sektoriaus įnašas yra reikšmingas. Europos investicijų bankui turi būti skiriamos pakankamos lėšos. Europos ekonomikos augimo paktas gali būti sėkmingai įgyvendintas, jeigu mes panaikinsime vidaus rinkos neigiamus elementus. Ponas Haba pasisako už bendrosios rinkos užbaigimą, nes šis bendroji rinka turi veikti ir ji turi užtikrinti darbo vietų kūrimą mūsų piliečiams. Ačiū. Pirmininkas, ponė Kreutzmann. Ponas Hendel dabar pagal mėlynosios kortelės procedūrą užduos klausimą. Pone Kroicman, aš nesuprantu, ką turėjote omenyje, kai kalbėjote apie kovą tarp klasių. Ir mane paminėjote tuo metu, jeigu jūs sakote, kad turtingųjų sluoksnis didėja, o neturtingųjų situacija dar labiau prastėja, tai jūs turbūt neteisingai mane supratote. Pone Hendel, Štai ką aš turėjau omenyje. Nėra jokios prasmės apie tai kalbėti. Augimas ir darbo vietos yra kuriamos realioje ekonomikoje. Konkurencingi produktai kuria darbo vietas. Kalbant apie mažas įmonės, mes turime 20 milijonų mažų įmonių. Taip pat turime 23 milijonus ne, darbo neturinčių žmonių, taigi jeigu viena įmonė sukurs bent vieną darbo vietą, problema gali būti išspręsta. Žinoma, viskas nėra taip paprasta bet aš Europos parlamente dėl to visada ir sakau, kad jeigu darbingumo lygis būtų toks pat ES kaip Vokietijoje, tai situacija būtų geresnė. Bet jūsų pasiūlymas tiesiog yra nepritaikomas. Ačiū. Komisijos vicepirmininkė ponė Reding. Pone pirmininkė, komisija yra pasiūliusi išsame strategiją dėl ekonomikos augimo Europoje. Prisiminkime ES 2020 strategiją. Mes taip pat esame pateikę ne vieną iniciatyvą, kurios tikslas yra skatinti užimtumą tiek vidutiniu, tiek ir trumpalaikiu laikotarpiu, siekiant taip pat išsaugoti ir fiskalinę drausmę. Prioritetas dabar turi būti skiriamas Europos augimo strategijos įgyvendinimui. Visi reikiami elementai egzistuoja, atėjo laikas įgyvendinti pasiūlytas priemonės. Aš kalbu apie sustarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų, apie bendrosios rinkos aktą, pirmą, antrą. Visi šie dokumentai galėtų atverti bendros rinkos turimą potencialą. Taip pat turime įgyvendinti metinėje ekonomikos apžvalgos programoje numatytus prioritetus. Visos šios priemonės yra labai specifinės ir mes suvokiame, kad Pagrindinis klausimas yra socialinis teisingumas ir klėstėjimas. Tų tikslų galime pasiekti, jeigu išspręsime struktūrinės problemas, kurios kamuoja mūsų ekonomikas. Reikia stabilizuoti eurozoną. Tai yra vienas ir svarb, iš svarbiausių ir skubiausių klausimų. Mums reikalinga imtis tokių priemonių, kurios užtikrintų pasitikėjimą Europos ekonomiką. Be pasitikėjimo nebus jokių investicijų, o be investicijų nebus jokių augimo galimybių. O ekonomikos augimas yra atsakas dabar Europą kamuojančioms problemams. Visiems mums svarbu yra ir toliau demonstruoti ryštą, einant atsakingumo ir solidarumo keliu. Reikia tęsti reformas, kad būtų galima sukurti sąlygas tvariam augimui ir darbo vietų kūrimui. Todėl Europos komisija ekonomikos augimo metinėje apžvalgoje 2013 metams pabrėžė penkis svarbiausius prioritetus. Pirma, diferencijuotas augimas ir fiskalinė drausmė. Antras, reikia atstatyti skolinimą ekonomikoms, trečia skatinti augimą ir konkurencingumą tiek šiandien, tiek ir rytoj, taip pat kovoti su nedarbu ir socialinėmis pasiekmėmis, kurias sukėlė krizė ir galiausiai modernizuoti viešai valdymą. Žinoma, daug ką galima nuveikti paskutinėje srityje, ypač kalbant apie viešuosius pirkimus, apie viešojo valdymo skaitmeninimą, apie teisminių sistemų tobulinimą ir veiksming geresnį darbą. Šios sistemos gali prisidėti prie augimo. Štai yra struktūriniai prioritetai ir akivaizdu, kad prireiks nemažai laiko, kol sulauksime ir pamatysime šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus. Yra trumpalaikių, vidutinės laik... trukmės laikotarpių ir trumpalaikės iniciatyvos turėtų būti papildomos investicijomis. Žinoma, negalime nekalbėti apie Europos biudžetą. Europos biudžetas yra investicinis instrumentas Mes negalime kalbėti apie ekonomikos augimą, nepripažindami, kaip svarbu yra tikslingai investuoti. Europos biudžetas Europos lygių yra pati svarbiausia priemonė skiriant tikslinės investicijas. Jeigu mes norim, norime užtikrinti ekonomikos augimą visoje Europoje, mes turime turėti tokį biudžetą, kuris galėtų skirti investicijas visoje Europoje ir tokiu būdu sukurti augimo galimybės. Todėl mums skubiai reikia susitarti dėl daugiametės finansinės programos, kad galėtume pasinaudoti visais turimais svertais augimui užtikrinti. 2013 m. komisijos darbo programa skatina vykdyti pagrindinės augimo programas ir teikia naujų pasiūlymų. Komisija ir toliau konstruktyviai bendradarbiaus su parlamentu ir taryba, kad šie pasiūlymai būtų patvirtinti. Aš manau, tai yra prioritetinės svarbos klausimas. Komisija taip pat pareiškė nuomonę dėl fiskalinių daugiklių. Komisija pabrėžė, kaip svarbu yra užtikrinti fiskalinės konsolidacijos pažangės priemonės. Žinoma, kai kurios valstybės negali tiesiog, neturi priemonių, labai daug priemonių. Atidėti fiskalinės drausmės įdėgymą nėra galima galimybė. Šie fiskaliniai daugikliai yra labai svarbus. Kalbant apie einamosios sąskaitos perviršį. Komisija šiuo metu atlieka horizontalų politikos tyrimą ir šio tyrimo rezultatai pasirodys 13 metų pirmąjį ketvirtį. Ir mes taip pat remsime Europos semestrą. Galiausiai Europos investicijų banko kapitalo padidinimas. Valdyba turėtų patvirtinti 100 milijardų eurų padidinimą per ateinančias savaitės ir skolinimo programa trims metams atspindės padidėjusias banko skolinimo galimybės. Žinoma, ES yra ekonomikos sąjunga, turime savo valiutą, turime ir norime pagilinti bendrąją rinką. Tačiau mūsų tikslas taip pat yra ir politinis bei socialinis. Negalime pamiršti savo piliečių. Šiandien susitinka Europos vadovų taryba, kur bus svarstamos galimybės stiprinti ekonomikos sąjungą. Komisija skatina ES vadovus išklausyti tiesiogiai rinka, renkamą Europos parlamento balsą. Parlamentas atstovauja ES piliečiams. Taigi mes turime kurti tokią Europą, kuri būtų tvirta, solidarumu pagrįsta. Turime kurti tokią Europą, kuri gebėtų kurti darbo vietas. Dėkoju komisijos nariai. Dabar politinių frakcijų vardu, pirmiausia, EPP frakcijos vardu pasisakys Andrijas Švab. Dvi minutės. Pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, kolegos. Diskusijos dėl augimo Europoje yra labiau susijusios su tuo, ką komisarė Reding tik pasakė, nei su tuo, ką mes anksčiau girdėjome diskusijose augimas Europoje kenčia dėl to, kad nesugebame įgyvendinti tų dalykų, dėl kurių jau susitarta. Ir kaip komisarė Reding sakė, problema yra ta, kad ne, ne ta, kad neturime pakankamai direktyvų reglamentų, mums reikia bendro pagrindo socialinės rinkos ekonomikoje visoje Europos Sąjungoje, kuris realiai veiktų. Ką mes matome, kad tokios valstybės kaip Graikija ir Ispanija, kreipiasi ponė Ferreira, įgyvendino reformas, kurios yra o tikrai avangardinės Europos Sąjungoje. Ir ECB įvardijo tas valstybės kaip pagrindinės reformas įvykdžiusias valstybės. Jos reformas įvykdė sparčiai, tačiau to nepakako. Reforma yra vienas dalykas, bet paskui tolesnis įgyvendinimas yra kas kita. Įgyvendinimas, teisės aktų įvykdymas. Uh, Mums reikia geresnės administracijos, mums reikia geresnės e, vidaus rinkos priežiūros, e, nes kam nieko taisyklės neduos, jeigu jos nebus įgyvendintos. Be to, e, augimo nebus, jeigu nebus visuomenės pasitikėjimo. Žmonės turi būti tikri, kad tos priemonės, kurios įgyvendinamos ES, kurios jau pradeda kandžiotis, kad jos realiai mus nuves tinkamu keliu. Taigi atmetu tą liniją, kurios laikosi kita parlamento pusė, kad mes dabar staiga turime pakeisti savo kryptį. Mes pradėjome žengti reformų keliu ir turime jo žengti toliau ir tuomet Europa bus daug konkurencingesnė. A. Ačiū ponui Švab. Pone Ferreira, mėlynoji kortelė. Gadas Švab, kvies savo perguntarlį. Ačiū ponui Švab, aš tik tai noriu jūsų paklausti, ar jūs pripažįstate, kad Vokietijos per, perviršis yra sąlygotas taip pat ir to, kad e, nes valiuta nebuvo a, vertinama e, stipriau, nes jau buvo susijęta su kitų valstybių valiuta. kad iš esmės jūsų padėtis yra įtakota to, kad jūs tiekėte skolas kitoms valstybėms ir pasinaudojote tą situaciją. Ferreira, Labai ačiū poniai Ferreirai už šį klausimą. Nei vienas vokietis niekada nepasakys, kad bendra rinka yra blogai Europai. Uh, Mes gavome naudos iš bendros rinkos ir mes tikime solidarumu. Visų pirma, reikia žengti reformų keliu, po to yra kiti žingsniai. Mes tikime vieningą Europą, solidarumo Europą. Ir kai yra patvirtintos kažkokios priemonės. Negalima tų priemonių tiesiog išmesti lauk jų neįgyvendinus. Reikia įgyvendinti tas priemonės. Reikia tvirtai žengti tuo keliu, dėl kurio yra susitarta. Tik tada žmonės tuo tikės. Ačiū toliau e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu, panas Serkas. Komisarė Reding, ha terminado usted. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisijos narė, jūs savo pasisakymą baigėte tuo, kad Europai reikia darbo vietų. Turime kurti darbo vietas. Tačiau ar mes nesugriovėme, mes nesunaikinome milijonų darbo vietų per pastarosius keliarius metus? Tai kelia grėsmę ilgalaikiam nedarbui. Jaunimas baigė studijas negauna darbo. darbo. Tai yra struktūrinė problema. Ir tai kelia nerima mums visiems. Tačiau tokia yra realybė. Jūs minite tas priemonės, kurios jau yra pasiūlytos. Kiek ilgai dar bus siūlomi tie patys vaistai? Jūs esate vykdomoji valdžia, tačiau jūs žudote pietų šalis. Jūsų priemonės tikrai nepaskatins augimo Ar jūs nematote tų įrodymų, socialinės tragedijos įrodymų? Kiek dar laiko prireiks, kad jūs pakeistumėte savo e, taikomą politiką? Pažiūrėkite, kas vyksta valstybių narių gatvėse. Žmonės šaukia, skundžiasi, tačiau tai nepasiekia Europos komisijos dramblio kaulo bokšto. Kada bus pakeista politika? Ir ta politika, kuri dabar yra taikoma, tik didina problemas, didina skurdą. Kalbėjote apie biudžetą, tačiau kaip mes galime apginti biudžetą, kokios investicijos yra numatytos, juk mes turime mažiau pinigų negu kad turėjome anksčiau. Visa tai veda prie visiškos katastrofos, kaip sakė pona, ponė Ferreira. Yra daugybė šalių, kurios išgyvena recesiją, turi didžiulių problemų. Kaip padidinti paklausą, jeigu nėra paklausos, nėra pasiūlos, o paklausos šiuo metu visai nėra. Pažiūrėkime, kas vyksta Ispanijoje. nėra ten jokios paklausos. Tūkstančių milijonų žmonių gyvenimai yra sugriauti. Prašau, prašau tą išklausyti. E, pažiūrėkite, kokie yra duomenys ir nesilaikykite aklai vien tik ideologinės linijos. Ačiū. Dėkoju ponui Serkas. Dabar suteiksiu žodį ponui Manders. Alde frakcijos vardu pusantros minutės. Dank u wel, voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos narė. Mes kalbame apie Europos ekonomikos augimą. Mums reikia daugiau augimo, daugiau darbo vieto. Tačiau vartotojų pasitikėjimas ir pasitikėjimus rinka klausimas nėra išspręstas. Mes turime pasirūpinti tuo, kad būtų pasitikėjimas rinkos dalyviais. Tam turi būti atvertas kelias. Europoje tvirtinami teisės aktai turėtų padėti. Vietoj to mažos ir vidutinės įmonės žiūri į tuos teisės aktus kaip į kliūtis. Labai daug kalbama, tačiau veiksmų yra mažai. Kalbame apie direktyvas, kurios kai kuriuose šalise yra gyvendinamos neteisingai dėl bendros rinkos. Aš jau ne vienerius metus sakiau, kad mums reikia sutelkti dėmesį į reglamentus, kurie turi būti vienodai taikomi valstybėse narėse. Tokią požiūrį pritaikykime. Europa turi labai daug darbo. Ir tokių teis, reikia tokių teisės aktų, kurie būtų vienodi ir kurie būtų taikomi vienodai valstybėse narėse. Pagalvokime apie mokesčius vietoj subsidijų. Subsidijos nieko gero net neša. Verslininkai tiesiog praranda savo galimybės gaudami subsidijas. Pagalvokime apie inovacijas, daugiau inovacijų. Toks mano pasiūlymas. Dėkoju ponui Manders, o dabar EFD frakcijos vardu ponas Paksas vieną minutę. Iš tiesų taupimo priemonės įtraukė ekonomiką į pavojingą nuosmukį tam kad galėtume sutaupyti pirmiausia reikia uždirbti ir vargu ar europos sąjungos institucijos padarė viską kad tai padaryti visuomenei būtų lengviau ir paprasčiau pone pirmininke mes beviltiškai vėluojame o skubėdami skolinamės naujas lėšas už kurias tikimės keliom dešimtosiom procento išauginti bendrą vidaus produktą o kai jis nukrinta vėl skolinamės tam kad bent sugrąžinti tą bvp į ankstesnį lygį ir bandytume visus įtikinti kad nei krizės nei problemos nėra turime pripažinti kad tokia taupymo politika ne tik pagerino bet pablogino ekonominę ir socialinę padėtį ką reikėtų daryti? manau kad reikėtų eiti trimis keliais pirmasis gamybos ir jai adekvataus vartojimo skatinimas antrasis taupymas ne visuomenės pajamų bet biurokratinių valstybių aparato ir valstybių bankinio sektoriaus išlaidų sąskaita ir trečiasis tai efektyvus europos sąjungos lėšų panaudojimas taip pat būtiniausiom socialinėm reformom. ačiū. Stopoli, Paksas. Ačiū, panai Paksas. Toliau. Ponas Huntis, jungtinių kairių frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Augimas Europoje šiandien yra labai svarbus ir tai yra šiandienos žodinio klausimo tema - augimas, o ne recesija. Dar niekada Europoje nebuvo tai blogai nuo antro pasaulinio karo laikų. Kai kuriuose valstybėse pietuose nedarbas yra milžiniškas, vaikai neturi ką valgyti. Atsakymas, aišku, būtų augimas, tačiau atsižvelgiant į um, tai, kas yra taikoma, kokie vaistai yra naudojami, tai mus veda link gilesnės krizės. Aš žinau, ketinimai buvo geri, komisijos ketinimai buvo geri, tačiau tai buvo tušti žodžiai, kadangi ta politika nepasiteisino. Paimkime Graikiją kaip pavyzdį, kaip jūrų keulytę tai, e, išbandyti tai strategijai išbristi iš krizės. Situacija ten dar blogesnė. Yra dabar ir kitų valstybių kurios turi taikyti tas taupimo priemonės. Žinome, kokia yra situacija. Paimkime Eurostato skaičius. Komisarė. Augimas skatinančią politiką žlugdo prieštaros. Pavyzdžiui, daugiametė finansinė programa, ką jį žada Graikijai. Graikijai, kur yra uh, minus 25 procentų augimas, 26 procentų nedarbo lygis. Graikijai sakoma, kad reikia toliau taupyti, dar labiau taupyti. Tačiau iš kur mes gausime augimo, jeigu yra taikoma tokia politika? E, kolega štai e, minėjo, kad pietinės valstybės privalo įgyvendinti reformas. Tačiau ką jūs turite omenyje, sakydami reformas? Augimas yra stabdomas, jeigu bankrutuoja įmonės, jeigu yra devalvacija, jeigu yra apkarpimai. Žmonės tiesiog bėga mums reikia visiškai kito kelio, kadangi šis kelias neveikia. Ačiū. Toliau kiti kalbėtojai. Visų pirma, Paulo Rangel. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Pirmiausia, pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad mes dabar stengiamės suderinti žodžius su veiksmais. Komisija parengė augimo strategiją. Jūs puikiai žinote, jog visą dėmesį turime skirti augimui, augimo skatinimui. Todėl ir turime augimui skirtą strategiją. Tačiau reikia nepamiršti vieno dalyko. Strategijoje kalbama apie e, padėtį 2020 metais. Tačiau šalis susiduria su ekonominėmis problemomis jau dabar. Jau dabar yra šalių, kurių ūkis išgyvena didžiulės problemas. Be abejo, galima būtų jas raginti e, kažką daryti, tačiau mums reikia veikti plačiau. Mums reikia bendro augimo ES, tačiau kartu reikia galvoti, kaip galima būtų padėti atskiroms valstybėms narėms atkurti savo ūkį. Pažvelkite į tai, kas vyksta Graikijoje, Portugalijoje, Kiprė, Ispanijoje, Slovenijoje, Italijoje, Airijoje. Visoms šioms šalims reikia ypatingo dėmesio, būtent dabar. Jiems, ne, joms nereikia nurodinėti, ką jos daro ne taip. Ne, joms reikia padėti, padėti atkurti augimą savo ūkį. Europos investicijų bankas galėtų gal padėti mums tai daryti. Gal reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad e, e, projektų obligacijos galiausiai taptų realybė ir padėtų tiems labiausiai krizės nuniokotiems nu, regionams ir šalims. Dėkuoju, toliau ponas Wang Ngong. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Reidin, gerbėmiai kolegos, Oli Reinas pasakė žiniasklaidoje, kad biudžetinio konsolidavimo politika yra naudinga. Šis teiginys mūsų stebina. dabar taikoma politika tikrai nesukūrė augimo ir nepadėjo mums mažinti biudžeto deficito. Graikija, kuri mažina atlyginimus, turi tapti konkurencingia, turėjo tapti konkurencingiausia ekonomika pasaulyje, tačiau dabar ji tapo tikrai desperacijos apimta šalimi. Buvo visiškai netinkamai įvertinta, įvertintas neigiamas biudžeto konsolidavimo poveikis. Uh, netinkamai veikia trejetas. Jei įsipareigojimų mokėjimas būtų sumažinti 10 milijardų, bendrasios nacionalinės pajamos sumažėtų 15 milijardų eurų. Kaipgi taip gali būti, kad tai yra visiškai neatsižvelgiama? ECFIN generalinis direktoratas naudojasi ekonominių skaičiavimų modeliais, kurie rodo, kad praradimai dabar bus e, ištaisyti dėl didesnių investicijų ateityje. Tačiau realiai mes nematome teigiamo poveikio. Pajamos iš mokesčių neleidžia mums dabar mažinti deficito. Taigi, ECFIN direktorato padaryta klaida parodo, kad e, direktoratas nesugeba tinkamai įvertinti, ar tai buvo ekonominis e, neišmanimas, ar tai buvo a, e, tiesiog nenoras peržiūrėti savo poziciją. Daugiau nei kada nors anksčiau per metinę augimo a, peržiūrą reikia ištaisyti šias klaidas. Ir todėl atlikdami metinę augimo apžvalgą turime parengti atitinkamą pranešimą ir išvadas bendradarbiaujant su Teisėkuros institucija. Toliau ponė Hirš. Ačiū, ponė pirmininkė. komisarė, ponė Reding. Aš esu užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė ir todėl man atrodo, kad augimas yra būtinas. Štai taip mes manome užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Geriausia socialinė politika yra įdarbinti visus norinčius dirbti. Todėl mes tikime, jog darbo vietų kūrimas gali daug ką įspręsti. O darbo vietas kūrė e, įmonės, ypač smulkios ir vidutinės įmonės. Socialinės programos yra svarbios ir reikalingos, tačiau jos gali atlikti tik tai remiamai vaidmenį. Šios programos gali tik tai padėti žmonėms, tuomet, kai šios pagalbos jiems reikia. Mums reikia e, sukurti palankės sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui veikti. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkus ir vidutinės verslas nuolatos susiduria su dideliais sunkumais, dėl to, kad jis turi prisitaikyti prie vis didėjančių uh, naujų taisyklių Europos Sąjungoje. Tai suriša rankas mažam ir vidutiniam verslui. Turime reikalauti, jog būtų griežtai laikomasi dabar jau galiojančių taisyklių. Turime užbaigti kurti vidaus rinką, kuri padėtų mums e, kurti naujas darbo vietas. Mes turime daugybę e, sektorių, kuriuose dar yra neišnaudotas jų augimo potencialas. Dėkoju, ponė Hirš. Toliau Tadeuš Šimanski. Prašau, jūs turite vieną minutę. Pone pirmininkė, Mūsų ateitis priklauso nuo darbo, nuo to, ar turėsime darbo. Šiandien stebime didžiulius jaunimo nedarbo e, skaičius. 23 procentai žmonių jaunesnių nei 25 metų neturi darbo šiuo metu. Ir kad dabar, kai kalbame apie ekonominį augimą, negalime pamiršti apie šią mūsų visuomenės grupę. Turime surasti būdą šiems žmonėms įsilieti į darbo rinką. Taip, žinome, kad e, visuomet, kai vyksta da, e, ūkio nuosmukis, darbo rinkoje sumažėja. Tačiau šiandien sunkiai darbą susiranda net ir tie, kas yra baigęs universitetus, ką jau kalbėti apie mažai kvalifikuotus uh, žmonės. Mes turime daugiau investuoti į mokymus ir švietimą, mažinant e, išlaidas. Šios rytis buvo pamirštos. Šių, buvo pamiršta apie šių e, sričių svarbą. Tikiuosi, kad tai bus ištaisyta. Dėkuoju ponui Šimanski. Dabar ponė Cuber. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes bandome save įtikinti, kad esama stebuklingo sprendimo biudžetas yra mažinamas ir galvojama, kad tai nepaveiks augimo. Tai tikrai paveiks augimą. Ekonomistai sako, kad reikia užtikrinti viešas investicijas, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas, tačiau tikrovė rodo, kad Europos žmonės kenčia ir labai dramatiškai. Portugalija yra geras pavyzdys. Subsidijų mažinimas, parama yra mažinama šeimoms ir viso to rezultatas yra visiškas skurdas. Lygybė yra ekonomikos pagrindas. Kaip Portugalija įstojo Europos Sąjungą, mūsų augimas siekia 10 procentų. Mažos ir vidutinio dydžio įmonės buvo sugniuždytos, darbo vietos yra mažinamos, mums reikia kažką daryti, reikia imtis veiksmų pramonės rytyje, mums reikia strateginių planų, kurie padėtų sukurti realias darbo vietas. Taip pat turime skirti finansinę paramą darbuotojams praradusiems darbą. Parlamentas, taryba, komisija atrodo ir toliau siūlo senus sprendimus. Ar tikrai taip yra, ar ateis laikas, kai mes pasikeisime? Dėkoju. Dabar ponia Kratsa, dvi minutės. Ačiū. Vicepirmininkė, pirmininkė, ponios ir poniai. Šiandien mes svarstame labai klausimą, kokįgi signalą pasiunčia mūsų kolegos ne tik komisijai, bet ir tarybai, kuri netrukus surenks savo susitikimą Briuselyje. Ekonomikos augimas. Augimas nėra pagrindinė tarybos susitikimo tema, tačiau nepamirškime, ko, kas yra pacientas. Ne augimas, o nuosmukis. Tai yra labai svarbu Europos ateičiai ir tvarumui. Augimas yra tas svertas, kuris padės mums padaryti pažangą ir sustiprinti ekonomiką dar kartą. Augimas padės visuo, visuomeniai įgyti daugiau pasitikėjimo, ypatingai tose šalise, kurios kenčia, kaip mano, pavyzdžiui, šalis Graikija, nuo taupimo priemonių. Naujos kartos praranda tikėjimą ateitimi. Galimybės yra gan miglotos ateities galimybės, ypač kalbant apie eurozoną. ES žinoma išlieka svarbia prekybos partnerė, viena svarbiausių šių dienų pasaulyje, tačiau visiškai neseniai matėme naujas tendencijas. 2030 metais Kinija turbūt taps pagrindinė ekonomikos jėga, o 2030 ateis gan greitai. Aš manau, kad Iki to laiko daug kas pasikeis, tačiau kas yra svarbu? Turime suprasti, kad ES nepavyko rasti pusiausviros tarp biudžeto sudarimo ir ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos užtikrinimo. Atėjo laikas subokti, kad mūsų pačių prioritetai nustatyti iki 2030 metų turi būti peržiūrėti. Visiškai nepriimtina, kai yra pagrindžiamas tam tikrų šalių, tam tikrų gyventojų nustumimas į pakraščius. Ta marginalizacija, kai kalbame apie likvidumą, kai kalbame apie gyvybišką, gyvybingą rinką, apie užimtumo situaciją – ta marginalizacija nieko gero netneša, ypatingai tose šalise, kurios labiausiai kenčia. Be konvergencijos, be sanglaudos mes nepasieksime savo tikslų. Ačiū. Dėkoju poniai Kratsai. Dabar ponas Riubik norėtų užduoti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamoji Kratsa, Briuselėje vyks diskusijos dėl ES strategijos 2020, užimtumas, augimo paktas. Tai yra pagrindinis iššūkis. Ar Jūs manote, kad ši programa ES 2020 leis finansuoti mažas ir vidutinės įmonės ir leis moteriams, migrantams steigti savo verslą ir veikti nepriklausomai. Ar jūs manote, kad tai yra manoma, ar tai yra numatyta biudžete? Ačiū Jums už šį klausimą. Labai svarbus Jūsų užduotas klausimas. Aš galiu tik pritarti Jūsų išsakytai minčiai apie MVI. Žinoma, turi būti sutikti sukurtas tinkamas klimatas MBI dirbti. Mes, kaip politikai Europos parlamente, nacionalinių šalių parlamentai turėtų užtikrinti tokį klimatą. Tačiau aš sakau, kad prieiga prie likvidumo, prie lėšų yra sudėtinga. Taip pat yra disbalansas lėšų paskirstimo procese. Mes turime suvokti, kad tai yra problema kurią reikia spręsti. Turime nagrinėti šią problemą. Tada galėsime užtikrinti augimą. Ačiū. Toliau žodis bus suteiktas Leonardo Domeničiai dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Kolega Wangok pasakė, kad antradienį Financial Times buvo straipsnis dėl intelektinio džeduizmo paradigmos. O lyren kalboje galime matyti tokių pavyzdžių sakinių, kad gali prireikti daugiau laiko ištaisyti per viršinį deficitą. Ir tam, kad būtų galima viešojo sektoriaus sektoriaus e, išlaidas integruoti į mūsų nacionalinius planus. Taip pat reikalingas išmintikas fiskalinis konsolidavimas. Galiu skaityti ir skaityti tokias ištraukas. Gal iš tikrųjų kažkas tai e, juda, gal kažkiek jau, jau matoma augimo, ne vien tik taupimo, bet ne. Pažiūrėkime į Graikijos variantą, kai yra tikimasi tam tikrų pasikeitimų, kažką įteigiant skaitytojų, kaip Poli Rens sakė, tikimasi, kaž, kad kažkas pasikeis, bet iš tikrųjų išlaikomas tas pats kelias. Tai va, Europos konservatyvioje sąrangoje štai kas yra tas um, jezuitų judėjimas. Šiandien judama visų greičių pirmin, į nieką nepaisoma, tik daugiau uh, taupimo tie, kurie įsiskolinę yra uh, tie um, nusidėjėliai, visi kiti ne, aš nenoriu per daug leistis į religinę terminologiją, tačiau pažiūrėkime į socialinę dimenciją. Man atrodo, tai turi būti tikslas ir galvojant apie tai, kaip išspręsti skolos problemas, visų pirma, reikia sutelkti dėmesį į tai. Ničiai. Ačiū, ponai Dominičiui. Pasai Valt opportunity. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi šią galimybę pasisakyti dėl uh, konkurencingumo, kad būtų galima sustiprinti ES vidaus rinką ir augimą, tačiau priemo, šios priemonės turi lydėti kovos su uh, nedarbu priemonės, ypač jaunimo tarp. 2011 metais jaunimo nedarbas buvo 22 procentai ES, um, dviejose valstybėse narėse tas nedarbo lygis viršė 32 procentus, kitose 25 procentus. Nuo nuo 2008 metų Airijoje jaunimo nedarbas nepaprastai išaugo ir Eurostato skaičiai rodo, kad e, apie 7,5 procento jaunimo nuo 18-29 metų neturi darbo. Realiai tai reiškia, kad jie niekuomet neuždirbs pakankamai pinigų, kai palygins su savo bendramžiais, turės daug socialinių problemų. Ekonomistai apie tai kalbėjo jau e, senai ir norint užtikrinti ES augimą, reikia imtis visų priemonių, visais lygmenimis, kad būtų būtų galima kovoti su šia socialinė ekonominė problema. Kitaip padariniai šiai kartai bus negryžtami ir jie įeis į, tolę, į visą tą besisukantį ciklą. Ir aišku, kad tie, kurie nusipelno pagarbos už savo darbą, už, už savo lyderių vaidmenį, turi imtis tų iniciatyvų ir iniciatyvų, kurios tikrai pakeistų situaciją toms kartoms, kuriams, kurias labiausiai palėtė ši krizė. Reikia įsipareigojimų iš valstybių narių lygių lygių ir jeigu, lyderių ir jeigu iš tikrųjų kažko norime pasakyti, tas įsipareigojimas turi būti tikras ir mūsų programos ir iniciatyvos turi būti skirtos jaunimui ir todėl tai realių rezultatų, o ne turėtų būti vien tik tai kalbos. Eilvord, epomenio militrija. Ačiū, pana Elvard. Toliau, toliau. Martina Anderson. Famine is forcing millions on Tūkstančiai žmonių yra priversti prašyti valstybės pagalbos dėl to, kad jie prarado darbo. Auga nuolatos bankų įsiskolinimai ir visas už tas skolas galiausiai moka mūsų piliečiai. Visiškai nenaudinga taupimo politika ne tik neišsprendžia problemos ir neįveikia krizės, bet tik tai viską pablogina. Bankai, kurie turi daugybę pinigų, nenori investuoti į augimą. O šių investicijų mums reikėtų tam, kad būtų kūriamas socialinis kapitalas ir kad būtų vaduojamasi iš e, krizės. Neįmanoma tinkamai e, e, ir tvarkyti savo biudžeto jeigu nedarbo lygis yra didžiulis. Tik tai didelės investicijos į darbo vietas gali padėti mums e, įveikti nedarbą ir sumažinti, sumažinti e, viešąją skolą iki prie, prieinamo ir uh, tvaraus lygio. Dėkuoju. Toliau pane Ulfskog. Ačiū pirmininkė. Mes visi puikiai žinome, kaip prasidėjo ši, ši krizė. Juk viskas prasidėjo nuo e, to, kad JAV buvo visiškai nereguliuojama finansų rinka. Po to pašlyjo mūsų šalių ūkis. Gal dėl to esame ir kalti, tačiau mes galime šią krizę įveikti. Reikia paremti valstybės narės, padėti e, joms įgyvendinti sprendimus, kurie būtų naudingi mums visiems. Turime atvirai kalbėti apie tai, kad turime lab, dar labai daug neišnaudoto potencialo. Turime investuoti mūsų ateities labui. Ypač svarbu yra investuoti į aplinkosaugą. Tik tai taip mes užkirsime kelią kur kas rimtesniems krizėms. Tačiau čia kalbame ne vieną apie politinius tikslus. Klimato kaitos mažinimas yra ta sritis, kuri yra susijusi su e, mūsų ekonominė ir socialinė padėtimi. Aplinkosaugos e, direktyvoje mes e, atsisakėme minėti tai, pavyzdžiui, kad mūsų verslas negali konkuruoti su Kinijos įmonėmis, kurios naudoja visiškai nepaiso aplinkosaugos reikalavimų turime užtikrinti, jog profsąjungos galėtų e, tinkamai veikti, kad jos galėtų apginti mūsų piliečių teisės ir turime kur kas daugiau investuoti į naujas darbo vietas. Dėkuoju. Toliau. Silvija Andrijano Tikal. Pusantros minutės. Pone komisarė, Manau, kad šiandienos diskusija yra labai svarbi. Deja, 2011 metais socialinė atskirtis Europoje Sąjungoje padidėjo. Matematinė progresija. Aš manau, kad Europos Sąjunga turėtų atgaivinti savo pramonę. Tik tai taip mes galėsime sukirti, sukurti pakankamai darbo vietų ir paskatinti ekonominį augimą. Europos Sąjungoje gyvena 500 milijonų piliečių. Ir visiems šiems žmonėms reikia jų poreikius išdanimo atitinkančio darbo. Taupimas nėra naudingas. Aš džiaugiuosi, kad dabar Dėl finansinių sandorių mokesčio bankai bus priversti prisidėti e, prie mūsų pastangų išsivaduoti iš šios krizės, kurią jie ir sukėlė. Dėkuoju, ponė Tikau. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Keli kolegos paprašė žodžio. Ponas Duhan. Labai ačiū, ponė pirmininkė finansinių sunkumų metu Europai reikalingos skubios priemonės labiau nei bet kada anksčiau. Tokios priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti ekonomikos atsigavimą. Tam reikia komisijos ir parlamento bendro darbo ieškant sėkmingų sprendimų. Ypatingai svarbi problema, kurią turi išspręsti komisija ir tą padaryti skubiai, yra susijusi su pramonės nuosmukiu Europoje. Be pramoninės bazės, stiprios pramoninės bazės Europoje, ES neturi jokių šansų konkuruoti pasaulyje. Mes matėme, kad buvo 2,5 procentų BVP sumažintos investicijos pramoniai. Mums reikia technologijų, inovacijų mūsų įmonėse, pramonės įmonėse. Kitu atveju mums nepavyks išlaikyti tokios pačios pozicijos kaip kitos supergalios. Mūsų konkurencingumas bus radikaliai sumažėtas, o mūsų vaidmuo kaip pasaulinio veikėjo bus prarastas. Rybich. Paul Rubich. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamento komitetas dėl mokslinių tyrimų pasiūlė keturis klausimus, kurių negalime pamiršti, kalbant apie Europos sąjungą ir mokslininkų judėjimą. Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė čia gali būti labai svarbi. Turime pažiūrėti, kokią pažangą būtų galima padaryti šioje srityje. Europos technologijų institutas, kaip išplatinti mokslinę žinias Europos Sąjungoje. Mes žinome, kad švietimo grandinė yra labai svarbi. Turime užtikrinti išsilavinimą gyventojams kaipgi pagerinti judumo galimybės, kaip užtikrinti, kad būtų kuriamos darbo vietos, kad būtų naudojamasi internetu, kaip galėtume padėti žmonėms, kaip galėtume padaryti tinkamą indėlį. Dėkoju, ponai Rubai. O dabar ponas Koferatijus. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė. Yra dvi pagrindinės problemos. Daugelis problemų buvo paminėta, tačiau šios dvi yra itin pavojingos. Augimo stoka ir darbo vietų stygius. Tai yra mūsų prioritetai - darbo vietos. Skurdas yra labai plačiai išplitęs. Mes turime imti skubių veiksmų. Skurdas yra pavojingas. Mes esame importavę JAV fenomeną. Skurdo darbo jėga. Čia aš kalbu apie moteris, kurios iš esmės negali gauti gerai apmokamo darbo, ir dirbti. Vietoj to jos dirba už tokį atlyginimą, kuris neužtikrina joms tinkamo pragyvenimo lygio. Taigi tai yra kaip tik klausimas, į kurį reikia ieškoti politinio pobūdžio atsakymo. Ačiū ir toliau ponas Masi, paskutinis kalbėtų. Frente a tanta absurda austeridad, deberíamos devolver ahora que estamos pensando tanto en los orígenes turint galvoje tas visas absurdiškas taupimo priemonės, turime iš tikrųjų grįžti į pačią pradžią, mūsų pačių pradžią, kuomet turėjome anglės ir plieno sąjungą. Anglės ir plieno pramonės tengiamasi buvo apsaugoti, būtent tai buvo anksčiau. Ačiū kolegai. Ačiū visiems kitiems kolegoms dalyvavusiems diskusijoje. Dabar posėdis nutraukiamas iki 12 valandos ir tada balsuosime. O savo ruoštų jau noriu palinkėti linksmų kalėdų ir gerų naujų metų.